Ja, meine Damen und Herren. Ponios ir ponai, gerbiami kolegos, mm, skaitant ir policijos atstovus iš Ispanijos ir Vokietijos, kurie čia atvyko į salę, taigi norėčiau inicijuoti e, mūsų posėdžio antrą dalį po pietų, po to, kai šiandien taip narsiai ir atkakliai balsavome šiandieną prieš pietas, o dabar gilinsimės į Bulgarijos ir Rumunijos piliečių laisvą judėjimą. Na, šiaip mūsų darbo rinka yra dinamiška ir greitai besivystanti, tačiau um, yra dar 9 iš 27 valstybių narių, kurios yra netvėrusios savo darbo rinkos kolegoms iš Rumunijos ir Bulgarijos. Mm, taigi kyla klausimas, ar galima taip atsiriboti, nesileisti kitų. Taigi turime e, pagalvoti, kaip elgtis, ypač didelio nedarbo ES akivaizdoje. Um, e, tai yra 10 procentų nedarbo. Na, šiaip e, turėtų pas mus atvykti iš generalinio direktorato vadovas, tačiau jis dabar dalyvauja e, EPSO taryboje, tačiau dabar pasakys e, ponas Moralės ir išklausysime pirmiausia komisijos atstovų, o po to pradėsime vaisingas diskusijas. Prašau. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai komiteto nariai. Aš labai greitai norėčiau pateikti Jums keletą detalių e, apie šį reikalą. Labai atsiprašau, kad ponas Silva dabar kol kas dar nėra atvykęs. Jūs priminėte laikinasias priemonės, kurios taikomos E, darbuotojų judumui. Buvo minimas Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimas 2007 metais ir pereinamasis laikotarpis, kuris trunka 7 metus. Pirmas laikotarpis e, trunka 2 metus ir prasidėjo šių metų sausi. Tos laikinosios priemonės ne kažkoks tai e, specifinis šios paskutinės plėtros iš, e, e, aspektas. Tai yra sugalvota tam, kad valstybės narės galėtų prisitaikyti prie atsivėrimo. Tokių priemonių įvedimas labai jautrus dalykas, kadangi jis yra susijęs su labai svarbios laisvės įgyvendinimu, būtent su laisvu darbuotojų judėjimu. Bulgarijos ir Rumunijos atveju trečioji pereinamųjų laikotarpių perinamojo laikotarpio fazė, kuri prasidėjo sausį 2012 metais, pasibaigs 2013 metų 1 sausio. Todėl komisija parengė e, ataskaitą apie tai, kaip veikia šios pereinamojo laikotarpio priemonės. E, pirmasis e, apie, buvo pateiktas 2008 metais, o antrasis 2011 lapkritį, kadangi abi dvi šalys prašė. Komisija priėmė tą ataskaitą 2011 lapkritį. Ataskaita E, ataskaitoje matome, kad e, prisijungimas Bulgarijos ir Rumunijos duoda teigiamą poveikį e, augimui ir darbo vietų kūrimui valstybėse narėse. Mm. Ekonominė recesija sumažino srautų iš Bulgarijos ir Rumunijos intensyvumą ir taip pat e, mobilumą apskritai Europoje apribojo. Mobilumas dabar yra daugiau įtakojamas kitų faktorių, tokių kaip turimos darbo vietos, esamos darbo vietos, kalba e, arba e, prieimimo šalyje sąlygos. Bulgarijos ir Rumunijos stojimo sutartys numato, kad valstybės narės, kurios priima apribojimus antrojoje fazėje, tuos apribojimus gali taikyti ir toliau trečiojoje fazėje, taigi nuo 2012 sausio iki 2011 sausio iki 13 gruodžio, jeigu kartais paaiškėtų, kad jų darbo rinka e, yra trikdoma tais atvejais jie turi pranešti komisijai, jos turi pranešti komisijai iki 2012 e, m. sausio 1. 11, 11 valstybių narių turi tokią galimybę, kurios iki 2011 ir taikė šias, e, šios apribojimus e, Rumunų ir Bulgarų, Rumunijos ir Bulgarijos piliečiams patekimui į jų darbo rinkas. Iš tų 11 valstybių narių 2 Italija ir Čekijos Respublika informavo apie savo sprendimą taikyti laisvą darbuotojų judėjimą rumunams ir bulgarams nuo 2012 m. sausio 1. Kitos devynios valstybės - Vokietija, Airija, Prancūzija, Luksemburgas, Niderlandai, Junktinė karalystė, Belgija, Malta ir Austrija Komisijai pateikė pranešimą iki 2012 m. sausio 1 ir informavo apie savo sprendimą, kad tos nacionalinės priemonės taikomos bus toliau, kadangi e, jos motivavo tuo, kad e, jų darbo rinkai kyla rizika arba jinai yra labai trikdoma. Komisija labai atidžiai išnagrinėjo gautus pranešimus tiek formalius jų aspektus, tiek jų turinį. Kalbant apie formaliuosius aspektus, visos devynios valstybės narės laikėsi laikotarpių, kurie, buvo, kurie yra numatyti ir prie e, e, dokumento pridėjo paaiškinimus, pateikė skaičius susijusius su, jų, e, su situacija jų darbo rinkoje. Komisija išnagrinėjo šių pranešimų turinį, pasižiūrėjo, ar nuoseklus, e, nuosekli ta informacija e, pateikiama dokumentuose. Pagrindiniai dokumentai, kuriuos pateikė valstybės narės e, nukreipti į dabartinę situaciją valstybėse narėse ir į tai, kad juose nepalanki padėtis darbo rinkoje, ypatingai kalbant apie augimą, nedarbo procentą ir e, naujų darbo vietų kūrimą. Kitas argumentas yra susijęs su rizika, kuri kyla dėl to, kad jų darbo rinkos atsiveria kai kuriuose sektoriuose, kai, kurios, kai kurioms darbuotojų grupėms arba kai kuriuose regionuose buvo pabrėžta, kad toks atsiverimas migrantams, kurie jau yra atvykę į, valstybės, į šias valstybės, kelia e, e, didžiulę nedarbo riziką ir labai didžiulę konkurenciją sudaro naujiems atvykstantiems žmonėms. E, taip pat buvo paminėta labai e, didelis nedarbas. Kelios valstybės narės taip pat pabrėžė, e, kad, e, kad srautai, jeigu kitos valstybės jų nekontroliuos, labai išauks. Ypatingai paminėtinas Ispanijos. E, Su, kas? priemė saugiklinę nuostatą ir reikėtų pažymėti, kad kai kurios valstybės, Luksemburgas ir Vokietija, uh, nusprendė apribojimus sušvelninti ir savo darbo rinkas atverti plačiau. Tos inform, toje informacijoje, kurią pridėjo prie pranešimo, jos ir pridėjo paaiškinimus, kad kai kurių apribojimus atsisako arba juos sušvelnina. Perinamojo laikotarpio priemonių pratesimui nereikia e, iš komisijos pusės gauti leidimo. Valstybės narės valstybėms narėms jokio kitokio leidimo nereikia. Bet komisija valstybės narės e, praeitą lapkritį perspėjo, kad reikia pateikti labai išsamius argumentus, kuriais remiantis buvo surašytas e, toks valstybių pranešimas, o ne kitoks. Kiekvieną atskirą atvejį komisija vertina atskirai ir komisija įvertino, kad valstybių narių pateikti argumentai yra svarūs ir teisingai. Teisingi, komisaras pateikė 17 lapri, lapkričio tarybai šiuos argumentus, vasario atsiprašau, šiuos argumentus e, ir buvo susipažinta su tais argumentais ir jų E, jų pagristumu. Buvo, siunčiama tokia, e, buvo siunčiamas kelios žinios, e, buvo siunčia, tarp, tarp tų žinių buvo dar ir tokia, kad laisvas darbuotojų judėjimas yra naudingas valstybėms ir darbuotojams, kad neįrodyta, jog darbo rinkai daro neigiamą poveikį jos atsiverimas ir darbuotojų judėjimas, o mobiliųjų o darbuotojų judėjimas vyksta dėl to, kad e, yra tam tikra paklausa e, darbo rinkoje. Tas aspektas buvo pabrėžtas komunikate, kurį pateikė komisija 18 balandžio. E, kai kreipėsi į valstybės narės ragindama e, apribojimus panaikinti. Taip pat komisaras remdamasis tais komentarais pabrėžė, kad darbuotojų judumo ribojimas gali sukelti neigiamų padarinių, ypatingai krizės metu, kadangi e, tokiu būdu gali pasikeisti darbuotojų elgsena, kalbant apie jų grįžimą į šalį ir e, apie nelegalų darbą. Komisaras savo komentarus pateikė raštu devinioms suinteresuotoms valstybėms narėms kovo viduryje, tuos tame laiške priminė šalia pagrindinių komentarų e, laikinųjų priemonių prasme. E, tos laikinosios priemonės leidžia valstybėms pasirenkti pilnai atverti e, savo sienas ir nelaukiant e, galutinės nurodytos datos. Paragino valstybės narės nelaukti tos galutinės datos ir atverti savo darbo rinką bei e, visuomet iš naujo įvertinti, e, ar nėra naujų galimybių rinkoms atverti iki 2013 metų pabaigos. Taip pat komisaras kai kurias valstybės narės paragino iki gegužės vidurio e, papildyti ataskaitą papildomais elementais inform, e, susijusius informaciją apie darbo rinką, e, jeigu ta darbo rinka galėtų būti kažkaip trikdoma. Ir galiausiai komisaras paskelbė, kad ketina e, atlikti tarpinį įvertinimą vidutinio tam laikotarpiui. Tai reiškia, kad komisija ir toliau devyniose valstybėse narėse stebės situaciją iki 2013 metų pabaigos. Ačiū uždėmesi. Dėkuoju. Ir dabar jau turiu e, kalbėti sąrašą. Mes turime dabar 20 minučių iki be 15.4, bet šiek tiek vėliau pradėme darbą. Taigi, kalbėti sąrašas yra štai koks. Look, um... Ehm, Dann haben wir Herrn Derek Clark, Maria Cornelissen und Herrn Kosa. Das Taigi, būtent šie kolegos pagėdauja pasisakyti, o aš taip pat pabaigoju tarsi žodį. Daugiau atrodo pasisakyti norinčių nėra, taigi pirmasis žodis kolegiai Plamšiai iš Rumunijos. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėsiu rumuniškai. Leiskite pirmiausia padėkoti Europos komisijos atstovui už jo perduotą žinią. Jis perdavė komisaro Andor e, pateiktą informaciją apie ataskaitą susijusią su padėtimi, e, kur, kur, kur, kur nagrinėjama padėtis e, Europos Sąjungoje susijusi su, su Bulgarijos ir Rumunijos darbuotojų judėjimu. Pirmiausia, čia mes kalbame apie tuos principus, kurie ES pagrindų pagrindas. O būtent darbuotojų laisvė judėti. Jeigu darbuotojų juodumas yra ta priemonė, kuri gali padėti sukurti darbo vietų ir sustiprinti darbo rinką. Aš manau, kad kartu su Europos komisija mes turime ieškoti sprendimų, kurių dėka įvairios sąlygos taikomos darbo rinkai pagal Rumunijos ir Bulgarijos stojimo Europos Sąjungos sutartis ir tas laikinasias priemonės. Žodžiu, tos sąlygos, kurios turi tik neigiamą poveikį ir kuria diskriminaciją darbo rinkoje ir ES apskritai visos tos sąlygos turi būti panaikintos. Būtina panaikinti a, visai tuos, su, sušvelninti arba panaikinti visai apribojimus, kurie taikomi Bulgarijos ir Rumunijos darbuotojams. Šiuo ekonominės krizės laikotarpiu mes turime rasti piliečiams ES geriausius sprendimus, kad jie galėtų iš krizės išeiti. Tad mes tuo pat metu turime užtikrinti Europoje socialinę sanglaudą taikant socialinės įtraukties labai aiškę politiką. Būtina kurti tinkamas darbo e, sąlygas ir socialinės apsaugos sąlygas. Negalime e, naudotis išimtimis, siekiant apriboti darbuotojų judėjimą. Komisija mums pateikė savo atsakymus. O būtent vienas iš minimų argumentų yra štai koks. Rumunijos ir Bulgarijos darbuotojų judėjimas laisvas gali sukelti tam tikrą pusiausviros trūkumą. Manau, kad to požiūrio reikia atsisakyti ir ieškoti gyvybingų sprendimų, kad išsiaiškintume, kokios yra realios krizės priežastys. Mes juk žinome, kad tos realios priežastys nieko bendro neturi su darbo rinkos atverimu Rumunijos ir Bulgarijos darbuotojams. Tad komisijos dokumentas yra labai aiškus Darbuotojų judumas turi socialinių ir ekonominių pasiekmių ir tos pasiekmes greičiau yra teigiamos, o ne neigiamos. Būtent dėl to aš norėčiau užduoti klausimą komisijai. Europos komisija gaus atsakymus gegužės viduryje. Paskui bus atliekamas naujas vertinimas ir gali tekti priimti sprendimą susijusiu su sprendimu būtina išnagrinėti detaliai situaciją. Dėkuoju, pane Plamp. Ir dabar sąraše yra kolegė Štendrik, prašau jūtą. Dėkuoju. Pritariu Ravana Plam ir visiems jos argumentams. Komisijos atstovas nurodė, kad Vokietija yra viena iš tų šalių, kuri gerokai riboja galimybę patekti Vokietijos darbo rinką piliečiams iš Rumunijos ir Bulgarijos. Mano manimu, ir Vokietijos socialdemokratų nuomonė tai netitinka laisvos darbuotojų judėjimo laisvės bei ES principais. Taigi SPD ir aš Manome, kad problemas darbo rinkoje sukuria nelaisvas darbuotojų judėjimas, o tai, jog Vokietijoje vis dar nenusitytas minimalus darbo atlygis, nekontroliuojamas e, nelegalus darbas bei darbas savarankiškas. Būtent šias problemas turėtų aktyviai spręsti Vokietijos federalinė vyriausybė ir neturėtų dangstytis um, tokiais argumentais, kaip kad, pavyzdžiui, kolego, darbuotojai iš Rumunijos ir Bulgarijos atims darbo vietas. Vyriausybė vyriausybė Vokietijoje baiminasi, kad e, užtikrinus laisvą darbuotojų judėjimą atveizvirus darbo rinką Vokietijoje net ir kvalifikuoti darbuotojai bus išstumti. Norėčiau sužinoti, ar yra tokios patirties tokiose valstybės narėse, kurios yra pilnai atvėrusios savo darbo rinkas. Ar patvirtinamas toks argumentas? Kitas argumentas, kurį pastirkė vyriausybė Vokietijoje, yra štai koks. Yra, kad neįmanoma atverti pilnai Vokietijos rinkų, nes tokiu būdu užkirtamas kelias socialiniam dumpingui ir atlyginimų dumpingui sąjungai. Norėčiau sužinoti, patirti, kokias patirtis turi kitos valstybės narės, kurios yra pilnai atvertos darbo rinkos, ypač e, turint galvoje, e, kaip yra gyvenimas nuostatos pas jas susijusios su minimaliu darbo atlygiu. Dėkoju jų ir dabar ponas Klak. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš ne vintelis pas, pastebėjęs, kad tie, tos e, perlaim laikotarpio nuostatos nustos galioti 2013 m. gruodžio mėnesį. Vienas iš e, centrinių laikraščių pirmadienį e, ant, parašė antrašės, ES nori atverti rinkas antplūdžiui iš Bulgarijos ir Rumunijos. Taigi bijau, kad mes busime užsipilti dėl to. Juolab, kad E, labai didelis nedarbas. Pavyzdžiui, Bulgarija, Rumunija apie 10-12 procentų, taigi žmonės iš tikrųjų iš ten išvyks. Labai gerai žinau, kad daug bulgarų rumunų vyksta į Italiją ir Ispaniją, ne Junktinė karalystė. Tačiau Italija ir Ispanija dabar atsidūrus susinkėjo bėdoje dėl um, na, krizės. 40 procentų jaunimo Ispanijoje neranda darbo. Taigi, tikriausiai žmonės iš rytų Europos vyks į tas šalis, kuriuose e, yra geresnės perspektyvas, kaip pavyzdžiui, Junktinė karalystė. Taigi nieko nuostabaus, kad žmonės Junktinė karalystė yra nusiteikę prieš Europos Sąjungą. Tai suprantama, praeitais metais tas pats laikraštis nurodė, kad Junktinės karalystės darbininkai Junktinėje karalystėje prarado 146 tūkstančius e, darbo E, vietų, o tuo tarpu virš 140 tūkstančių darbo vietų e, Junktinėje karalystėje gavo ne Junktinės karalystės piliečiai. Galbūt ir atsitiknytės skaičiai, tačiau vis dėlto iliustruoja tam tikras tendencijas. Prieš dabar norėčiau nesigilinti į klausimus į mūsų um, šalimi, tačiau šimmečius Europą primdavo žmonės iš viso pasaulio, tačiau jų buvo nedaug, jie simuliuodavo, jie tapo europiečiais. Uh, Taigi, mes dabar esame tokiais, kokiais dabar esame būtent dėl to laipsniškos migracijos. Tačiau dabar e, 200 tūkstančių žmonių atvyksta, mm, kai žmonės atvykdavo prie, anksčiau, nes e, jiems reikėjo paslaugų, kaip pavyzdžiui, mokytojų, gydytojų ir taip toliau, tačiau tos vietos užimtos. Ir dabar mm, kaip tai viena iš tankiausiai apgyventintų šalių Europos Sąjungoje priimti naujus žmonės. Kaip tai vertinti tokią situaciją, vertinti netvarę. E, nesupraskite, nes teisingai, tiesiog pasidalinsiu asmenimis pastabimis ir mintimis. Aš esu mokytojas, 39 e, metus dirbau mokykloje, 83 e, metais išėjau pensiją po 30 metų darbo mokykloje ir po to iš esmės apžvelgiau savo karjerą ir supratau štai ką. Tai yra kad, kad aš mokiau jaunuolis iš viso pasaulio. Tai reiškia, tai yra vaikai iš šeimų atvykus iš viso pasaulio. Iš Australijos, Naujo, Naujo Zelandijos, iš, iš Pakistano, Indijos, Šrilankos, Karibų regionų, Italijos, Ispanijos, Portugalijos, Suomijos, Norvegijos, Vokietijos, Lenkijos, Čekijos Respublikos, Vengrijos. Taigi, jie visi galėjo mokytis mūsų mokykloje, buvo malonu juos mokinti. Bet mes negalime e, toliau primti tų, tokių skaičių, kuriuos minėjau. Taigi apibendrinimas, ponė pirmininkai, leisite pasakysiu štai ką. Lisabono sutartyje labai aiškiai nurodyta, kad negalima negalima bet kokio pobūdžio diskriminacija. Ir šiandien ryte mūsų komitete, kai kalbėjome apie Hirš pranešimą, buvo pranešėjo žodinis pakeitimas, jis buvo patvirtintas ir palaikytas, tai yra, kad reikia nulio dis, tolerancijos diskriminacijai. O ką aš dabar matau? Komisijos ataskaitoje, kurią aptarėme šiandien papietų, pietų, Vienas tas trečias, viens trys pastraipoje pirmajame puslapyje yra nurodyta, kad valstybės narės turi teikti pirmenybę Bulgarijoms iš e, Rumunijos, lyginant su tais darbuotojais, kurie atvyksta iš ne Europos Sąjungos. Tai Tai reiškia, kad mūsų šalis turėti uždaryti žmonėms iš e, Commonwealth vadinamų sandraugos. Tai kaip mums dabar yra su nediskriminavimu? Ačiū. Dėkuoju, ponė Klak, ponė Kornelison. Marija, prašau. Hmm. Um, so much. Dėkuoju. Na taip. Ši istorinė įžanga buvo labai įdomi. Aš Prisiminsiu tik tai, ką jūs minėjote apie jaunų žmonių mokymą atvykus iš viso pasaulio. Na, o likusi po jūsų pasakymo dalis man mažiau patiko. Man labai džiugu girdėti, kad laiškas buvo atsiustas ir ponas Andras buvo tai pažadėjęs praeitų metų pabaigoj, mes jo sulaukėm. Puiku, kad išsiustas tas laiškas. Nežinau, ar jis jau čia pateko, tiesą sakant norėčiau paklausti, kokios to šalis teigia, kad bus trikdoma jų darbo rinka, kokias priežastys jos mini. Ir jeigu tuo atsakymu dar to šalis nepateikė, tai iki kada jos turi tai padaryti? Dėl turinio. Aš manyčiau, kad argumentai turi būti tikrai labai svarūs. Nes yra daug atlikta tyrimų, kur yra pasakyta, kad Rumunijos ir Bulgarijos piliečiai visiškai net trikdo darbo rinkos. Ypač tose šalise, kurios puikiai laikosi ekonomiškai, e, Olandijoje, Vokietijoje. Ir nežinau, kaip galima pateikti panašius argumentus, sakant, kad kažkokie trikdžiai manomi. Antra, džiugu girdėti, kad bus rengiama vidurio peržiūra. Ir iš tikrųjų labai svarbu pasižiūrėti, kokie, e, kokių rezultatų buvo pasiekta, nes čia viskas veikia kaip susisiekiantis indai, kai spaudimas patiriamas vienoje pusėje, tai vandens lygis pakyla kitoje pusėje vamzdelio. Olandijoje buvo pastebėta, kad 60 procentų sumažėjo darbuotojų komandiravimas, sumažėjo tarp rumunų ir bulgarų savarankiškai dirbančių darbuotojų. Tai ir buvo ribojimo priemonių rezultatas ir rumunų nu, ir bulgarų yra nedaug dirbančių jungtinėje karalystėje. Skaičiai tikrai jokingi, lyginant su kitų šalių atstovais. Norėčiau paklausti, ar yra surinkta apie tai konkretesnių skaičių. Na ir galutinis klausimas būtų toks, o kas dabar? Kas vyks dabar? Aš kalbu apie Olandijos poziciją. Aš mačiau laišką, notifikavimo laišką, kurį išsiuntė mano šalis Ten buvo pasakyta galiausiai, kad, na, rumūnai ir bulgarai, kažin ar galės kada nors Olandijoje pasinaudoti kokią nors socialinę sistemą, socialinę apsaugą, bet tai turėtų keistis, laiškė buvo pasakyta. Aš tikiuosi, kad taip ir įvyks. Ir tikiuosi, kad kitas laiškas, kai bus siunčiamas, tiesiog nebebus tiek daug tų apribojimų ir jis bus žymiai palankesnis. Dėkuoju, Marija, ir toliau ponas Koza. Köszönöm szépen a szót. A mostani hozzászólásomat nem kizárólag a saját nevem. Dėkoju. Aš savo pranešime kalbu apie liaudės partijos koordinatorių. Jis pats negali dalyvauti šios dienos posėdėje, tad aš jį pavaduoju. Tikiuosi, kad ankstesniai kalbėtojai pateikė svarbius argumentus, kad pagrįstų tai, kas, ką šiandien čia girdime. Yra pakankamai akivaizdžių dalykų, mes kalbame apie svarbiausią ES principą. O to principo ribojimą būtina pagrysti ir tinkamai paaiškinti. Ir tie paaiškinimai turbūt patenkinami. 2006 metais Europos parlamentas šį klausimą sprendė, nagrinėjo. Ir mes pabrėžėme tai, kad tie apribojimai negali pasitarnauti siekiant tų tikslų, kuriems buvo bandoma tuos apribojimus pritaikyti. Tad mes manome, kad be ribojimų taikymo reikia veikti toliau ir tie kiti žingsniai, kur ne, nenumatyta apribojimų, pasitarnaus valstybėms narėms. Turime kurti darbo vietas, turime užtikrinti darbuotojų judumą ir turime išlaikyti tam tikrą pusiausvyrą. Tai štai tokie yra tikslai, kurių turėtume pasiekti. Sveikiname Europos komisijos padarytų žingsnius ir tikimės, kad kryptis pasirinkta yra teisinga. Yra būtina apribojimus panaikinti ne 2013-aisiais, o gerokai anksčiau iki šios datos. Dėkoju. Dėkoju kolegijai e, Kūzai ir toliau kalbėtis yra Aleksandra Cirkas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kalbu tiek savo vardu, tiek ir daugelio kolegų iš mano frakcijos vardu. Noriu pratesti tas mintis, kurios susijęs su tiek su patirtimi, tiek su ilgalaikė perspektyvė. Tai yra veikiau ne teoriniai, o praktiniai pamastymai, kai kalbame apie e, perinamą lopatrio trečio etapo pabaigą. Na, na, galbūt akistokios diskusijos, nes mūsų komitete paprastai kalbame darbuotojų teisės, o šiuo atveju yra priešingai, kalbame ne apie darbuotojų teisės, o dabar kalbame apie vieną iš esminių ES laisvių. Ir todėl gan kiek paradoksiška ir netgi šokiruojanti tai, kad šiuo atveju mes nuolat prieš pastatome uh, ekonominės teisės prieš darbuotojų teisės. Taigi, kai kalbame apie laisvą judėjimą, pamirštame, kad laisvės, nors jis yra liberalis, vis dėlto labai neigiamai nušvečiame šį esminį ES principą. Taigi neapgaudinėkime savęs. ES yra tas klubas, į kurį žmonės įstoja savanoriškai ir jeigu jau kartą esi tame klube, turi gerbti jo taisyklės, o jeigu negali išeiti. Bet jeigu kartais esi klubo nariu, turi gerbti to klubo taisyklės. Ir jeigu mes kalbame apie laisvės, Tai turime ginti tas laisvės, apginti, pavyzdžiui, galimybę atidaryti alkoholinių gėrimų arba maisto produktų parduotuvę, bet ginkim ir tų piliečių ku, ku, laisvės, kurie yra to klubo nariais. Tai kalbame ne apie teisės, o apie laisvės. Jau septyneri metai komisija nurodė, kad valstybės narės turi pasirenkti ir ir dabar turime išraudę susigėdę klausyti dabar čia dėstumų argumentų. Kaip galima kalbėti apie uh, antplūdį darbuotojų iš tų dviejų šalių, uh, kai, tiesą sakant, buvo atidarytos sienos ir nebuvo to antplodžio. Yra Europos Sąjunga 500 milijonų e, gyventojų ir jeigu tie darbuotojai pasiskristis to lygiai po visus Europos Sąjungos valstybės narės, tai nebus to antplodžio, šimtų tūkstančių netvyks. E, pavyzdžiui, Ispanija, aš mes. Labai atvirai, tai žiūrime, aišku, jeigu kiti uždarys savo sienas, tai pas mus gali būti tas antplūdis. Bet turėkime, žiūrėkime tvirai ir priimkime uh, tuos darbuotojus, kurie atvyksta paremti mūsų ekonomikos. Taigi, ponė pirmininkė, man atrodo dramatiška tai, kad me, tai, ką e, kraštutiniai dešiniai sako kampanijos metu, Prancūzija sako, kad jie atima iš darbuotojų e, vietoje darbą. Bet paprastai tie atvykėliai prisima tas e, darbo vietas, kurių nenori vietiniai darbuotojai, pavyzdžiui, e, rinkti šiukšlės ir taip toliau. Tai yra sunkiausi, didžiausi darbai, kurių nenori dirbti vietos gyventojai. Ir e, taigi negražu šitaip traktuoti ir taip aptarinėti tuos darbuotojus šiandien papėdų, kaip kad darome. Tai tikrai gėda. Ir galiausiai, ponė pirmininkė, manau, kad šalia tų gėdų skurdą keliančių e, argumentų reikia išdėti štai kas. Suprantu, kad komisija deda pastangų, bet reikia jų dar daugiau. Tos naujas valstybės narės dabar turės e, toliau laikyti šios priemonės iki 2004 metų, tai yra diskriminavimo atvejis. O komisija sako, kad yra nuoseklių tikinčių elementų, bet šį, e, šią, šį rytą komisija pasakė, kad tai neturės neigiamų pasiekmių darbo rinkiai. Taigi, jeigu, e, jeigu darbo rinka netvirta, skirta darbuotojams iš kitų šalių, tai jie eina dirbti į nelegalias darbo vietas arba jie sugrįžta savo šalis, nes, pažiūrėjau, pas mus Ispanijoje šiuo metu nėra darbo ir jie sugrįžta atgal į savo šeimas, į savo namus. Taigi norėčiau paprašyti e, komisijos savo ir kolegų iš socialistų frakcijos vardu štaiko. E, komisija atsakinga už sutarčių sagmą. Tai yra esminė laisvės kaip sakė kolega iš Vokietijos, nėra nei vieno įtikinančio argumento išskyrus stereotipus bei kraštutinės ideologijos, bet nėra jokių o, priežasčių, kodėl po septyniarių metų perinam laikotarpį ES neturėtų tverti savo darbo rinkų. Taigi, elkimės nusekliai ir įtikindančiai, nes jeigu vienas taip nedaro, tai yra neįtikinantis ir kiti. Dėkoju. E, Pane Zipel ir Tomas Man. Birgit, prašau. Dėkoju, ponė pirminkė. Na, Išklausius po pasisakymo jaučiausi priversta pasisakyti. Išklausius to, ką sakė kolega Sirka, norėčiau pasakyti, kad kai kurie teiginiai ne tik verčia susigėsti, bet jie net yra neatsakingi, e, yra pavojingi, kursto piktumą vietoj to tam, kad bendrai spręstume tuos iššūkius, su kuriais susidurime bendrai Europoje. O kai dėl skaičių, kurie čia buvo įvardyti, tai pirma, negalima į vieną vietą suplakti dviejų skirtingų statistinių uh, duomenų ir po to daryti išvadas. Ir net jeigu iš tikrųjų, jeigu tai būtų, jeigu tam tikras darbuotojų. Uh, skaičius būtų išstumti iš rinkos tam tikro atvykėlių skaičius, tai kila klausimas, kodėl jie išstumti, ar tie naujokai yra geresnės kvalifikacijos ir tinkamesni, tai tuomet, e, vadinasi, mūsų švietimo sistema atitinkama, o galbūt tie naujokai darbinami, nes jie dėl jų ypatingos padėties yra pasirinkę dirbti už labai mažą atlygį, bet tai tuomet tai yra susijęs su mūsų socialinė sistema ir vėlgi tai yra mūsų visų atsakomybė už e, socialinę Europą per strategiją 2020. Čia kažkas tuomet netvarkoj. Taigi manau, kad diskusija yra netinkama, jeigu mes dabar norime priboti darbuotojų laisvą judėjimą, nes čia kalba eina ne apie darbo rinkas, o apie tai, kad nacionaliniai politikai yra nepasirenkę imtis tų iššūkių, su kuriais jie sudarė. Ir kai kuriuose valstybėse narėse yra keistokų tendencijų. Mes, tarkim, uh, E, mes savo gyventojams norime užtikrinti laisvą judėjimą ir daugelis ypač jaunų darbuotojų pastebi, kad jie, jų šansai darbo rinkoje geresni, jeigu jie gali rodyti, kad jie turi patirties ginti, gyventi, dirbti ir mokytis užsienyje, taigi čia mes norime to laisvo judėjimo. Bet jeigu norime, kad pas, kai žinome, kad pas mus kažkas nori atvykti, tuomet norime atsiriboti, tai netinkama. Ir daugelis minėtų problemų yra nesusijusios su laisvo darbuotojų judėjimu susitarimu, o su tuo, kad darbo rinkoje reikia aiškių taisyklių ir taip pat, kad reikia energingai kovoti su nelegaliu darbu ir todėl reikia paraginti visus susijusius asmenys pasirūpinti, kad būtų kiek manoma greičiau apriboti laisvą apribotas laisvas darbuotojų judėjimas. Paskutinis e, susirašęs šiandien nesikį pasisakė Vokietijos socialdemokratai, kartais galiu pasisakyti ir Vokietijos krikščionis demokratai. Ir aš manau, pirmininkaujant tokio pobūdžio posėdžiai, e, reikia um, pusiausviros. Taip. Taip, iš tikrųjų, mes nenorime e, vieni kitų kažkaip atsiriboti ir taip toliau, bet iš Ir taip pat neteikama teikti, kad yra bandymų diskriminuotis, tačiau jeigu e, laikysimės taisyklių, tai taip reikia yra septynių metų tam, kad galima būti pasirenkti procesams, e, tai yra pereinamasis laikotarpis. Daugelis iš tų grėsmių, tiesą sakant, nepasitvirtino, tai svarbus veiksnys ir manau, kad tai, tai reikia atsižvelgti negalima nuolat žangliruoti šiuo veiksniu, tačiau tenka konstatuoti, ir betai minėjo ir kolega iš komisijos, tai yra, kad tos nustatytos taisyklės ir jų reikia laikytis ir reikia pakankamai anksti nurodyti komisijai priežastis, dėl kurių reikia riboti laisvą asmenų judėjimą. Aš manau, kad tokių taisyklių reikia laikytis. Taigi reikia laiku informuoti komisiją ir aš manau, kad komisijai buvo laiku suteikti informaciją susijusi padėtimi darbo rinkoje. Kai kurios šalis šiuo metu yra magnetai, tačiau nėra garantijų, kad padėtis išliks ir toliau ateityje tokia. Daug kas keičiasi, taigi galbūt E, kai kurios valstybės narės taps netokios patrauklios, o Neziper klausė, kas atvyksta. Taip, yra žmonių, kurie sutinka dirbti daug prasesnėmis sąlygomis ir tai tikrai apsunkina galimybę įsidarbinti tiems, kurie ilgą laiką yra ne, ne bedarbiai arba kurie dirba tik tais e, ribotą laiką, pusę etatų ir nori įsidarbinti pilnu etatu. Taigi, Ir jeigu yra e, įdarbinami vietoj jų pilgesni darbuotojai, tai tikrai sudėtinga situacija. Mes visi esame prieš darbo atlyginimų demplingą. Mes esame už tai, kad būtų laikomės nustatytų taisyklių. Ir iš vienos pusės, sakome, reikia minimalių atlyginimų. Mūsų partija kalbama apie žemiausią atlyginimo lygį. Mm mes manome, kad ir socialiniai partneriai čia turi nešti savo indėlį, o tai, kiek, kiek turi būti žemesnė atlyginimo riba, tai aš manau, kad čia reikia atsižvelgti į regionus ir į sektorius, būtent tam reikalingi socialiniai partneriai ir mes Būtent štai tokie nuomonių skirtumai tarp socialdemokratų ir krikščionių demokratų, tačiau labai svarbu yra išvengti diskriminacijos. Ir iš tikrųjų reikia vengti dumpingo situacijos, kai tarsi sukiršinami vietiniai darbuotojai ir atvykstantis darbuotojai. Na, ir labai svarbu, kad nereikėtų nuolat interpretuoti faktų ir tokiu būdu kurti ideologiją, nes tokia gynybinė strategija ilgai nepasitvirtins. Mums reikalingos e, tokios darbo rinkos, kurios remtasi pasitikėjimu. Pavyzdžiui, mūsų komitete yra puikių kolegų iš Bulgarijos ir Rumunijos. Ir mūsų komitete turime ir darbuotojų iš šalių, jų indėlis yra nuostabus, taigi manau, kad e, ir valstybės narės turi turėti galimybę prisitaikyti prie besikeičiančių aplinkybių. Pone Moran, dabar jūs turite puikią galimybę atsakyti į klausimus taip, kad mes posėdį, iš posėdžio išeitume patenkinti. Prašau. Merci, Dėkoju, pirmininkė. Labai ačiū visiems už pasisakymus, ačiū už komentarus. Žinoma, komisarui Andor taip pat pranešiu, apie ką čia buvo šnekėta. Gal reikėtų tik tais dar kartą pasakyti, kad tos pereinamojo laikotarpio priemonės yra išimtis, kuri taikoma e, ribotai, tai viena iš pagrindinių laisvių. Ir tai negali būti, e, būti e, pratesta už to, kas yra maksimaliai numatyta. Tai yra už 2013 metų 31 gruodžio, bet gali būti ir anksčiau. E, bet e, visos tos trys perinamo laikotarpio frazės, fazės ir notifikavimo mechanizmai yra numatyti stojimo sutartyse. Nebekomentuosiu dar kartą e, mūsų įvertinimo, kas įvyko valstybėse narėse, kurios atvėrė savo darbo rinkas piliečiams iš Rumunijos ir Bulgarijos. Tai vertinimą mes pateikėme savo ataskaitoje 2011 metų ataskaitoje. Ir dar kartą norėčiau tik paminėti, kad kai atsivėrė sienos, buvo teigiamas, social, teigiamas ekonominis poveikis e, darbo rinkos funkcionavimui, bet e, socialinis bei socialinis poveikis. Mes su valstybėmis narėmis dabar gyvendiname paskutinę perinamojo laikotarpio priemonių fazę. Tai yra išsamaus peržiūrėjimo procesas. Stengiamės valstybėms narėms padėti rasti argumentų, kuriais paremta būtų jų notifikacija. Stojimo sutartyje yra paminėta, kad valstybės narės gali išlaikyti pereinamojo laikotarpio paskutinės fazės e, priemonės, jeigu būtų trikdoma darbo rinka arba jeigu būtų rizika, kad ta darbo rinka sutriks. Tai nebūtinai būna susijęs su uh, ES piliečiais iš Rumunijos ir Bulgarijos, tai gali būti susijęs su kitais dalykais, o valstybės narės gali pateikti argumentus, kaip jos pačios vertina ekonominę situaciją ir kaip vertina darbo rinką. Taigi kiekviena notifikacija pateikia tam tikrų informacijos elementų, yra, kurie yra susijęs su nacionalinės e, darbo rinkos e, situacija ir su kiekvienos valstybės pateikiančios notifikaciją ekonominė padėtimi. Tai yra darbo vietų nustatymas, e, jeigu segregacija kažkokia pastebime darbo, vietoje, darbo rinkoje ir panašiai. Kiekvienai valstybei, kiekviena valstybė e, pateikia skirtingus skaičius, skirtingus elementus. Kiekvieną kartą analizė yra grindžiama įvairiomis prognozėmis, kaip vystysis ekonomiškai šalis. Komisija paragino kai kurias valstybės narės užpildyti, e, papildyti savo paaiškinimus tam tikrą informaciją. O tai buvo padaryta tam, kad įvertinta darbo rinkos situacija ir jos perspektyvos iš tikrųjų yra grįsti objektyviais grįsta objektyviais argumentais bei skaičiais, mes galime, kuriems mes taip pat galime pritarti. E, reikia, kad valstybės narės pateisintų, e, kodėl toliau taiko ribojimus. Ir dar kartą noriu priminti, kad darbo rinkai gali kirti įvairios įvairios grėsmės. O valstybės narės ir praneša apie tokias grėsmės. Toliau vėlgi reikia išlaikyti tą dialogą su valstybėmis narėmis. Per, yra, per vidutinį laikotarpį numatyta tai padaryti. Vėl reikės situaciją įvertinti pakartotinai, nes situacija gali keistis ir kelis kartus per metus. Ir pavyzdžiui, 13 metais irgi gali keistis situacija, tad valstybės narės turėtų peržiūrėti savo poziciją ir padėti darbo rinkoje. Būtent Taip komisija e, apdoros visą tą informaciją, kuri ją pasieks iš valstybių narių pusės. Būtent, kad užsitikrintų, kad valstybių narių teikiami argumentai yra teisingi ir kad jie atitinka mūsų pačių vertinimus. Šiaip ar taip, norėčiau čia ir sustoti teikdamas atsakymus. Stebėsena tęsis toliau. Per visą fazės laikotarpį, siekiant užsitikrinti, kad e, valstybėse narėse bus atsižvelgta į pasikeitimus darbo rinkose ir kad bus galima tai, kas jau pasakyta, dar peržiūrėti. Ačiū. Merci, Monsieur Morin, vielen Dank. Dėkui, ponė Morin už suteiktą informaciją, o taip pat dėkoju ir už suteiktą informaciją, kad bus tarpinis patikrinimas, manau, tai svarbu žinoti. Ir mm, vis atkreipi dėmesį į televizijos ekranus, tai reiškia, uh, kad kirtaip nei kitose parlamentuose mūsų posėdžius, komiteto posėdžius galima sekti internete ir aš manau, kad tie, kurie domisi, gali gauti daugiau informacijos negu kitaip. Aš manau, kad e, nežiūrint tam tikrų skirtumų, parlamentas tokiu būdu gali nešti didelį indėlį. Toliau devintas darbo tvarkės punktas, svarbesnis teritorinės plėtros vaidmuo sanglaudos politikos rytyje. Ir vėlgi. Uh, E, kolegė Husminova iš Bulgarijos, liberalų frakcijos atstovė, galės pristatyti mums savo nuomonę. Ir čia yra kompetitingas regioninės plėtros komitetas, bet jeigu jis yra išmintingas, aš nebejoju, kad jis perims nemažai mūsų idėjų. Prašau, žodis kolegė iš Bulgarijos. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pabandysiu labai trumpai pristatyti savo dokumentą. Pranešėjai ir šešėliniai pranešėjai keitėsi savo nuomonėmis. Tiesiog norėčiau pabrėžti, kad laikas yra labai tinkamas teikti šį pranešimą, kadangi tai sutampa su sanglaudos politikos 14-20 e, metams paketu. Mes savo nuomonėje pabandėme susitelkti prie svarbiausių elementų, kad galėtume optimaliai panaudoti sanglaudos politikos regioninės, regioninius aspektus. Manau, kad teritorinis požiūris gali būti tas mechanizmas, kuris paskatins plėtrą, švietimo, darbo vietų kūrimo skurdo sumažinimą. Tai yra svarbiausi ES strategijos 2020 tikslai. Es Esant tokiam kontekstui, aš manau, kad integruotas teritorinis požiūris ir daugia pakopė valdysena, tie dalykai, kurie gali pagerinti efektyvumą, tačiau tuo pat metu yra būtina, kad mes e, vietos ir regioniniam lygmeniui e, valdysenų suteiktume reikiamus įgaliojimus. Kai aš kalbu apie gebėjimus, aš turiu galvoje ne tik administracinius gebėjimus, gebėjimus bet ir socialinių partnerių gebėjimus dalyvauti šių politikų formavimo procese. Tuo būdu mes galėsime, e, tik tai turėtume šitas sąlygas, mes galėsime tinkamai taikyti regioninį požiūrį, įgyveninti regioninės plėtros politiką ir galėsime žengti pirmin socialinės sąnglaudos linkme. Manau, kad partnerystės sustarimai ir programos yra rengiamos. Ir jas rengdamos valstybės narės turi įsitikinti, kad nuolatos yra palaikomas dialogas su visomis suinteresuotomis pusėmis. Regioninių partnerių įtraukimas ir pasitikėjimo kūrimas yra svarbiausias dalykas, skatinant teritorinę sanglaudą ir siekiant sanglaudos politikos tikslų. E, programos turi remtis gilia analizę teritorinio vystimo, susijus, analizė susijusia su teritorinio vystimosi pajėgumais. Kas yra geografiniai regionai, kokie jų poreikiai, ypač poreikiai tų, kur labiausiai veši nedarbas. Tikslinės grupės turėtų e, būti primamos domenį, ypač tos, kurios kenčia nuo diskriminacijos nacionalinių lygmenių ir ES lygmenių matome, kad trūksta socialinėje srityje e, lygybės, ne tik regionuose, bet ir tarp regionų. Būtent dėl to turime vystyti tokias programas, kurios būtų e, iš tų, kurios leistų palyginti, kokie yra regionų poreikiai ir juos tinkamai gyveninti. Turime švietimo ir socialinės toktis taip pat vystyti vietos požiūrį ir regioninį požiūrį. Aš net, neturėjau labai didelių galimybių plačiai išnagrinėti strateginių, regioninių strategijų įvairių aspektų, kadangi pranešimo apimtis turi būti nedidelė. Ne, nepavyko paminėti tokių dalykų kaip demografiniai klausimai ir panašiai, tačiau vėliau aš bandysiu pateikti pakeitimus. Dėkoju uždėmesi ir laukiu jūsų pamastymų ir komentarų. Dėkoju. Dėkoju kolegė Jasminova. Ir dabar Frederik Dada yra. E, Sarašė, prašau. Merci, prezident. Dėkoju. Kaip ką tik sakė pranešėjas, aš irgi manau, kad nuomonė labai aktuali kad jie atspindi mūsų diskusijas apie įvairius Europos fondus, tiek reglamentų, tiek jų įgyvendinimo ir užimamos vietos biudžeto požiūrių lygmenyje. Ši tema yra horizontaliai apimanti visą sanglaudos politiką. Teritorinio vystimo vaidmuo yra vienas iš svarbiausių, labai svarbus. Aš manau, kad vietinės valdžios institucijos turi suvaidinti didžiulę, ne, svarbų vaidmenį e, toje sanglaudos politikoje, e, tačiau mes turime pateikti nuomonę dėl, šios, e, dėl šio pranešimo labai būtų gerai, jeigu būtų apibriešta pati savoka, nes kalbama apie teritorinę plėtrą. Aš manau, kad mūsų kolegos pranešime ryšregi komiteto bus apibrėžimas ir kad tame apibrėžime bus atsižvelgta į teritorinės plėtros socialinę dimensiją. Pranešimo projektas apima kai kurius teigiamus dalykus, tai yra puikus pagrindas darbui. Mes e, pritarėme pagrindinėms mintims išsakytoms apie teritorinę plėtrą. Dar labai svarbu pritaikyti programas regioninėme ir subregioninėme lygmenyje, kad būtų laikomasi tinkamai subsidiarumo principo E, Išta, e, dėl, dėl to norėčiau pranešio paprašyti trečią dalį šiek tiek patikslinti, nes būtent joje yra paliesta ši tema. Taip pat e, dėl partnerystės tarp ES ir regionų yra labai teisingas dalykas siekiant adaptacijos. E, į partnerystę turi būti įtraukti visi partneriai, kurie e, įgyvendina programas, visi turi būti apie visas procedūras ir apie viską informuojami. E, tai yra keli pagrindiniai dalykai, kurie pabrėžiami pranešime ir visa tai atitinka taip pat ir mūsų požiūrį. O aš norėčiau keletą pakeitimų pasiūlyti tą, tam pranešimui papildyti reikėtų turbūt susitelkti ties to, kokį vaidmenį atlieka siekdamos 2020 strategijos tikslų vietinės valdžios institucijos. E, būtent e, kovos su skurdu pranešime tai yra paminėta. E, reikėtų turbūt paminėti, kaip įtraukti socialinius partnerius, taip pat e, kovai su skurdu, kovai su jaunimo nedarbu klausimus reikėtų, ko, e, reikėtų šios kovos klausimus spręsti, bet kol kas nieko konkretaus čia nėra suformuoluota, galbūt reikėtų konkrečiau viską išdėstyti. E, sanglaudos politikos peržiūrėjimo srityje labai svarbu, kad visos teritorijos galėtų pasinaudoti tą politiką, O Sur ir Pipar pranešime regionų, tarpinių regionų tema buvo pradėta vystyti ir aš norėčiau, kad šioje nuomonėje būtų padaryta lygiai taip pat, kad būtų apimamos visos teritorijos. Toks būtų mano vertinimas ir tokie pasiūlymai susijęs su šiuo projektu. Ačiū. Ačiū Frederikai. Ačiū Frederikai, daugiau niekos. Taigi, Pone pranešė, galbūt galėtumėte sureaguoti pasisakymus ir komentarus, prašau. Merci. Euh. Dėkoju kolegoms už komentarus. Pabandysiu prancūziškai atsakyti. Žinoma, tas projektas, kurį pateikiau, dar nėra galutinis. Būtent dėl to jūsų komentarai, siūlymai, idėjos, gerbiami kolegos ir šešėlinių pranešėjų rekomendacijos, bus, man tikrai bus labai naudingi, nes man tai bus labai rimta pagalba tekstui užbaigti, kad tekstas būtų geriau subalansuotas, labiau konsoliduotas. Galėsiu atsakyti klausimus, kurių galbūt kolegos turi, galbūt pabaigoje, kai tekstas jau bus parengtas. Tačiau dabar norėčiau pasakyti štai ką. Mums svarbu įgyvendinti efektyvesnę sanglaudos politiką. Tam reikia gerinti visų partnerių gebėjimus. Todėl ir manau, kad mano tekstas toks ir bus, jis bus labiau konsoliduotas ir labiau atsilieps į visų uh, suinteresuotų partnerių poreikius. Dėkoju. Merci. Merci beaucoup, herzlichen Dank. Ačiū. Gerbiami kolegos, norėčiau atkreipti sudėmėsi, iki kada galite pateikti pakeitimus. Galutinė jų teikimo data yra gegužės 3 diena, 12 valanda. O dabar lepinsim jūs toliau, nes dar kartą pakeisime posėdžio pirmininką ir paskui suteiksime žodį Filipui Gulium. tarde a todos. Uh, é a primeira vez que eu estou a dirigir a uma reunião. Labą dieną visiems. Aš pirmą kartą dalyvauju, būdama pirmininkė šiame posėdėje, tad tikiuosi nepadaryti nedovanotinų klaidų, o jūsųgi kolegos prašysiu atlaidumo. 20 darbo tvarkės klausimas dabar. 2013 metų biudžetas, įgaliojimai trišalėme susitikime. Su agora a palavra a Filipe Boulan, que é a, o relator do, do... Suteikiu žodį Filipui Boulan. Jis e yra nuomonės projekto autorius. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos, norėčiau trumpai pristatyti, ką siūlau užimtumo komiteto vardu 2013 metų biudžetui. Mano požiūriu, Europa visą energiją puikiai panaudojo, kad įdėktų ekonominę valdyseną. Dabar reikia tiek pat energijos, kad atsirastų socialinė valdysena. Ir tai yra susijęs su tokiais veiksmais, kurie skatina konvergenciją ir socialinę sanglaudą. Biudžeto eilutės, už kurias atsako užimtumo komitetas, yra skirtos būtent tų tikslų siekimui. E, svarbu kad būtų atkreiptas reikiamas dėmesys į inovacijas. 2013 metų biudžetas, nors yra paskutinis e, iš serijos tų biudžetų, kurie buvo rengiami 7-13 metų laikotarpiui, dabar <clears throat> neturi būti labai ribojantis, jis turi padėti paskatinti tokią dinamiką, kuri padėtų jauniems žmonėms rasti darbo, kad būtų suteikta parama e, mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios sukuria daugiausiai darbo vietų. Europos socialinis fondas yra neaplenkiama priemonė šioje srityje. Ja reikia papildomai vertinti ir reorientuoti. 2014-2020 metais e, kompetencija tenkanti valstybės narėms bus šiek tiek didesnė. <clears throat> socialinis kapitalas, žmogiškiai ištekliai taip pat galės būti remiami iš Europos socialinio fondo bus numatytas papildomas elementas, o būtent priemonės kovai su jaunimo nedarbu. Manau, kad nereikia laukti 14 metų, kad būtų galima pradėti kovoti su jaunų žmonių nedarbu. Jau dabar reikia finansiškai remti visas priemonės, kurios padeda sumažinti nedarbą ir ypač kurios padeda sumažinti jaunų žmonių nedarbą. Žinau, kad biudžeto taisyklės yra griežtos ir kad lėšų dėja yra tiek, kiek yra, tačiau turime pasinaudoti 13 metų biudžetu, kad paskleistume aišku politinį signalą, kad mūsų piliečiai čia iškantis darbo jaustų paramą. O ką, kas gali geriau tuo klausimu užsimti negu užimtumo komitetas mūsų parlamente. Yra tokių sektorių, kur darbuotojų trūksta. Reikia sustiprinti tokias programas kaip mikrofinansavimas, eures ir panašiai. Turime nepamiršti ir progreso priemonės, nes jos pradeda, padeda skatinti visas programas susijusias su darbuotojų darbinimu konkrečiose vietose. Ir jos yra labai populiarios programos. E, Įmonės taip pat tiek įvairias inovacijas, ar jos būtų mažos, didelės ar vidutinės, įmonės turi sulaukti paramos, finansinės paramos iš ES. Visa tai yra prioritetai, kuriuos ketinu plėtoti rezoliucijoje, kurią jums siūlau. Aš be abejo įdėmiai klausysiu, e, ką jūs dar turite pasiūlyti ir kol kas baigiu dėkodamas jums uždėmesi. Obrigada ao relator. Ačiū ponui pranešėjui turime vieną kolegą, kuris paprašė įtraukti jo pavardę į kalbėtojų sąrašą. Prašom, kolega. Merci, madame la présidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasakyti keletą žodžių apie šį nuomonės projektą. Na, bendrai paėmus, aš pritariu E, šiam projektui, kurį pateikė kolega Filip Bulan. Tai yra puikus pagrindas diskusijai. Norėčiau keletą įdomių elementų paminėti. Būtina Europos biudžetą mobilizuoti siekiant 2020 strategijos tikslų, tai yra labai svarbus elementas ir tai turime priminti. Taip pat turime priminti, kad labai įdomų dalykų yra numatyta skurdui mažinti, be jaunimo nedarbai, nedarbui, e, prisitaikymo prie e, globalizacijos padarinių fondui taip pat e, ir kitose srityse, kurios yra susijusios su e, užimtumu bei socialiniais reikalais Europos Sąjungoje. M, m, Taip pat e, labai dažnai minimi kiti aspektai, o mūsų e, būsimuose pakeitimų pasiūlymuose iškelsime keletą svarbių temų. Labai svarbu tiksliau suformuluoti, kas tai yra e, pakankamas finansavimas, kalbant apie SA in iniciatyvą. Galbūt jūs geriau galėtumėte apibriežti, kas tai yra tas geras, e, pakankamas finansavimas. Taip pat e, reikėtų e, komisijos paprašyti, kad patikslintų kai kurios momentus dėl jaunimo įdarbinimo iniciatyvos dėl e, prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo. Čia turbūt reikėtų sustiprinti e, kai kuriuos momentus, kuriais galima būtų sustiprinti šį instrumentą. O tarybai reikėtų pabrėžti tai, kad 500 e, milijonų kredito skirta ir jie labai silpnai yra panaudojami. Tačiau ir kita vertus, negana tos skirtos sumos. Ir tai rodo, kaip svarbu biudžete numatyti pakankamą kreditą, kalbant apie, e, apie, apie e, pradinius projektus. Bandomosius projektus. Taip pat reikia reikėtų socialiai atsakės, e, atsakingas įmonės apibriežti ir išsameu panagrinėti asignavimus 2013 metams. Valstybės narės gana jautriai žiūri į šį klausimą, ypatingai e, atsižvelgiant į tai, kad 12 metais asignavimai buvo nepakankami mūsų politikai vykdyti. O čia kaip tik turime progą tą elementą dar kartą pabrėžti. Štai tokie būtų pasiūlymai. Ačiū. Obrigada. Eh, neste momento mais inscrições. Ačiū. Kitų prašymų pasisakyti neturiu. Ar dar kas norėtų kalbėti, gerbiami kolegos, šiuo klausimu? Ar norėtų žodį tarti Europos komisijos atstovai? Regisi ne. Kadangi norinčių kalbėti nebėra, tai tuomet suteikiu žodį ponui Buliau. Ačiū ponė pirmininkė. Ačiū ponui Dondau už jo pasisakymą ir siūlymus jam galiu tik pritarti. Be abejo, 20 metų strategija yra tikslas, kurį jau turime siekti. pasiūlymai, kuriuos pateikiau, yra tam tikros kryptis, jie dar labai bendro pobūdžio. Federik Dahna galės pastebėti, kad mes iš tikrųjų sutarėme daugeliu, daugeliu jo paminėtų klausimų. Pone Stenruk kalba apie socialinės inovacijas ir pasikeitimus socialinės rytyje. Ten minimi ir tokie dalykai, kaip bandomieji projektai. Uh, Ir tokie dalykai kaip socialiai atsakingos įmonės, be abejo, visą tai reikia skatinti, tai yra puikios iniciatyvos, pritariu. Taip pat ir dėl to, kad būtina e, sustiprinti pristaikymo prie globalizacijos fondą ir bendradarbiavimą su socialiniais partneriais. Visi tie pranešimai yra užtikrinantis tam tikrą nuoseklumą užimtumo komitete. Matau, kad didesnių nuomonių skirtumų tarp mūsų požiūrių nėra bent jau iki šiol. Išklausiau jūsų pasavas ir dar kartą noriu pasakyti, kad esu pasirengęs išklausyti kitus kolegas, kurie gal, galbūt dar turėtų kažkokių pastabų dėl šio klausimo. Kai biudžeto komitetas pateiks siūlymą, grįžim dar prie šių diskusijų ir šiek tiek detaliau galėsime apžvelgti, kas ir kaip turėsime išdėstyti atskirais punktais savo nuomonę, kaip jūs minėjote. Na, kol kas dėkuoju išdėmesi. Brigada. Dėkoju ponui Būliau. Norėčiau priminti, kad pakeitimus teikti šiai nuomus projektui galima iki balandžio 27 dienos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 próximo ponto seria o estabelecimento. Kitas darbo tvarkės klausimas yra toks Europos kaiminystės priemonės sukūrimas. Pranešėjo kol kas nematau, tad siūlau pereiti prie 22 klausimų, o paskui grįžime prie 21. 22 darbo tvarkės klausimą 13-17 metų Europos statistikos programa. kalbės kolega Adamas Kosa. Žodis jam, prašom. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Na, labai malonu šiandieną atsakyti jūsų klausimus. Nežinau, kada atvyks šešėliniai pranešėjai Na, nesitikėjau, kad pradėsime taip anksti šias diskusijas, nes norėtų, kad šešėliniai pranešėjai nesugebėtų su, pasisakyti. Tik nežinau, kaip čia elgtis, kaip čia būtų tinkamiausia, kad ir jie galėtų galimybę pasisakyti, turėtų galimybę pasisakyti. Šiais laikais, nustatant e, statistinių sistemų prioritetus, reikalingos esminės diskusijos Taigi galbūt čia reikėtų tiesiog nutraukti posėdį ar kaip, net nežinau kaip čia elgtis. The problem is solved. <laughs> Problema išspręsta. Uh, yes, uh, just a moment. Uh. Mintelė. Dabar atvyko pranešė atsakinga 21 darbo tvarkės punktą, tai yra Europos kaminysis priemonės sukūrimą. Taigi siūlome dabar aptarti šį klausimą, kaip ir numatyti darbo tvarkėje. Ir kai tik pranešė bus pasiruošęs, iš karto jai suteiksime žodį. E, κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Πονε πύρμνικε, δεκόju. Taigi, pirmiausia, visų e, posėdžių dalyvių ir pirmininkės norėčiau atsiprašyti. Tiesiog aš e, planuodavau savo laiką, orientavausi darbo atvarkį, atsiprašau. Ir dabar iš karto pereisiu prie nuomonės, kurios tikslas yra peržiūrėti reglamentą liečiant Europos kaiminystės priemonę. Na ir trumpai tariant, viską galima apibendrinti štai kaip. 2004 metais buvo inicijuota Europos kaiminystės politika ir kartu buvo sukurtos atitinkamos priemonės tam, kad galima būtų sėkmingai plėtoti Europos kaiminystės politiką. Na ir visi žinome, kad reikia pasirūpinti tvarką ne tik pas save namuose, bet ir, pas, ir tvarką kaimynos, pas kaimynus, tam, kad visi galėtume e, gyventi taikioje demokratiškoje aplinkoje. Ir tai reiškia, reikia rūpintis ne vien tik tai savo gerovę, bet ir kaimininių valstybių gerovę bei E, jų demokratinėmis institucijomis. Tu iš viso turime 16 kaiminių šalių ir 2004 metais, kai buvo sukurta Europos kaiminysės politika ir ją lydinčios priemonė, tai tuo met dar nebuvo nutikę, kas jau dabar įvyko. Tai yra čia turiu galvoje arabų pavasarį ir visus su juos susijusius įvykius. Taigi e, buvo inicijuota šį politikos skriptis, atitinkamos priemonės sukurtos ir dabar šios rytikoje konstantuotos tam tikros problemos. Turime parengti nuomonę dėl šios priemonės, atsižvelgiant į tai, kad reikia siekti dviejų dalykų, mano koklė nuomonė. Tai yra pirma, kad reikia pasirūpinti, kad priemonė būtų veiksminga, o antra, labai svarbu, kad mūsų pagalba būtų siejama su e, konkrečiais tikslais ir kaimynai gautų tą pagalbą laiku ir būtent tose sritise, kur reikia tos pagalbos. Ar kalbu per, per greitai pasitarauja kalbėtojo vertai, sako, kad ne. Taigi dėl mūsų aptariamos nuomonės ši nuomonė išplaukė iš nuomonės, kuri buvo suformuoluota mūsų komitete prieš keletą mėnesių. Taigi, tai buvo nuomonė savo iniciatyva, kuri buvo rengiama dėl atitinkamo AFIT komiteto pranešimo. Na ir dabar rengiame nuomonę pagal prasinę teisėkuros procedūrą ir tai reiškia, kad čia nuomonė tam tikros klausimus reikia gvildenti ypač išsamei. Aš pasirinkau štai kokį metodą. Ypatinga dėmesį skiriau socialiniams aspektams bei kriterijams, kuriuos reikia taikyti formuojant Europos kaiminystės politiką. Man starė įspūdis, kad tie kriterijai nėra taip griežtai apibriežti, kaip kad to reikėtų. Todėl aš siūlau štai kokius pakeitimus, be kita ko. Naujame reglamente numatyta štai kas. Tai yra, kad reikia numatyti didesnį finansavimą toms rytims ir tiems veikėjams, kurie tinkamai panaudoja lėšas. Tai yra, uh, tai yra principas už geresnius rezultatus daugiau paramos. Bet tai reiškia, kad reikia tinkamai suformuoluoti socialinės politikos tikslus. Ir būtent su tinkamais tikslais galima sie, de, vertinti pasiektus rezultatus ir sėti finansavimą. Ir mm, įsivaizduočiau čia tris principus, į kurias galima būtų orientuotis. Pirmas socialinės pagrindinės teisės, toliau socialinė apsauga ir teisingumas ir galiausiai užimtumas. O konkrečiai tariant, aš siūlau štai ką. Ir beje, norėtųsi sužinoti jūsų visų nuomonę dėl tų mano siūlymų. Taigi čia turiu galvoje tiek šešėlinis pranešės, tiek ir tus komiteto narius. Taigi norėtųsi sužinoti, kaip jūs žiūrite konkrečias nuoratas liečiančias e, socialinės apsaugos nuostatas bei orių darbo sąlygų užtikrinimo, o taip pat ir dėl profesinio rengimo programų bei auklimo programą. Taigi, viena vertus reikia apsaugoti darbuotojų teisės ir kita vertus reikia kovoti su piknaudžiavimu darbo rinkoje. Na ir savame suprantama, kad reikia čia orientuotis į tarptautinės darbo organizacijos nuostatas ir šias įgyvendinti, o taip pat reikia ypatingą dėmesį skirti ciklin, vadinam cikliniam darbuotojų judėjimui ir šiuos darbuotojus reikia nuolatos kontroliuoti. Uh, Na taip, gali būti, kad tie darbuotojai gauna žinių e, primančioje šalyje ir jeigu yra poreikis e, toms žinioms jų kilmės šalyje, jie turėtų sugrįžti į savo kilmės šalį. Ir aš manau, kad reikia geriau derinti paklausą darbo rinkoje ir profesinį rengimą. Na ir mano manimu taip pat reikėtų numatyti, kad privaloma tvarka socialiniai partneriai bei pilietinė visuomenė turėtų būti traukti į socialinį dialogą ir kad su jais būtų konsultuojamasi prieš patvirtinant tuos teisės aktus, kurie liečia socialinius partnerius ir vis pilietinį visuomenį. Dėkoju už jūsų kantrybę ir labai laukiu kolegų pastabų, nuomonių ir siūlymų. Kolegos, prašau nešti savo indėlį tam, kad galėtume padirbėti, tinkamai padirbėti ir tokiu būdu gerinti Europos kaiminystės politiką. Brigada, temos uma inscrição do senhor... Dėkoju, pone Korokovski. Jūs esate sąraše ir daugiau atrodo pasisakyti norinčių nėra, taigi prašau žodis jums. Na wstępie chciałbym podziękować e, pani Silvanai. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai Silvanai Raptai už tai, kad parengė nuomonę. Dėl šios priemonės aš esu nuolatinis biudžeto komiteto pranešėjas dėl tos pačios priemonės ir norėčiau pasakyti keletą pastabų, kurias pats įtraukiau į savo pranešimą. Pirmiausia, manau, kad siūlymai, kurie yra išdėstyti komisijos dokumente, ir kurie yra susijęs su kaiminystės priemonė, yra labai teisingi. Tų instrumentų priemonė galima sukurti tinkamas, tinkam, tinkamus sprendimus, nes instrumentas bus paprastesnis ir patogesnis naudoti. Antra, remiu tas taisyklės, apie kurias kalbėjau ponė pranešėja. taisyklė daugiau už daugiau yra puiki, jeigu yra taikoma reikiamų laikų, reikiamoje vietoje. Ir dar instituciniai gebėjimai ir jų pajėgumai. Būtina tai užtikrinti, jeigu norime, kad ši priemonė būtų efektyvi ir tinkamai naudojama. Yra būtina šią priemonę derinti su finansinė priemonė. Pavyzdžiui, su Europos investicijų bankų siūlomis priemonėmis arba Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko siūlomis priemonėmis. Yra būtina šias, šią priemonę sujungti su nacionalinėmis priemonėmis, vis laikantis tų taisyklių, kurių dėka galima būtų išvengti dviejopo e, veiksmų e, kartojimo, kuris būtų nereikalingas. Mums reikia pasitelkti platesnę viziją, ypač plačiau žvelgti į mažas ir vidutinės įmonės, nes jos pirmiausia yra ekonomikos augimo variklis, jos kuria daugiausia vietų, reikia rasti būdų tas įmonės paremti, e, nes taip mes prisidėsime prie didesnio stabilumo. Na ir baigdamas norėčiau pasakyti štai ką, aš manau, kad Europos parlamento vaidmo turi būti tinkamai pabrėžtas. Ši programa turi būti tinkamai apibriešta ir svarbu, kad e, būtų tinkamai atsižvelgta į visus reikiamus aspektus. Dėkoju. Ar yra daugiau norinčių kalbėti, gerbiami kolegos? Ponas Kasim. Autor, Rapti, dear colleagues. A while ago we have already discussed. Pone pirmininkė, pone Rapti, gerbiami kolegos, mes daug kalbėjome apie kaiminystės priemonę. Tačiau mes daug kalbėjome apie pačią politiką, tačiau pranešimo parengimas yra logiškas žingsnis. tinkamas ir kokybiškas šios priemonės naudojimas yra esminis dalykas. Reikėtų, kad įvairias demografinės tendencijas būtų tinkamai atsiliepiama ir kad būtų tinkamai žvelgiama į pačius įvairiausius kaiminystės politikos aspektus. Tiek iš šiaurės, tiek į pietų kaiminystę, tiek į rytų kaiminystę taip pat. Turime taip pat pabrėžti, kad komisija yra atsakinga už tos priemonės tinkamą panaudojimą. Susidaro toks įspūdis, kad, na, nuomonių skirtumų bus, tačiau iki ketvirtadienio mes galėsime tuos skirtumus aptarti ir parengti tinkamą dokumentačių. Pirmininkė, dėkoju. Ar yra kitų kolegų norinčių kalbėti? Regis ne. Tad žodis pranešėjai. Κυρία Πρόεδρε, Pane pirmininkė, jūs visuomet man suteikėte žodį arba kai manęs nėra salė, arba kažkur užsisvajoju, bet kaip ten bebūtų, dėkoju abiems kalbėtams už labai svarbės išsakytas pastabas, nes tikrai labai svarbu, kad būtų daroma nuorada į Europos investicijų banką ir buvo labai teisingai pastebėta, kad reikia nuorodų ir į smulkės bevitinės įmonės. Beje, buvo paminėtas ir trečias dalykas, tai yra, kad reikia pasirūpinti, jog nebūtų politikos krypčių dubliavimuose. Dėl to, ką minė ponas Katinas, tai yra rytų partnerystė ir jos prieš pastatymas e, viduržymio jūros regionų kaiminėms šalims. Čia yra tokių tam tikrų subtilių skirtumų, niuansų, lyginančias dvi politikos kryptis. Tarkim, e, jau kaip ir minėjau savo pasisakymo pradžioje, viduržymio jos regione, e, tikrai nebuvo e, galima numatyti dabartinės situacijas, kai 2004 metais buvo inicijuota Europos kaiminystės politika. Ir todėl e, reikia sudaryti prielaidas tam, kad galima būtų atsižvelgta į arabų pavasario pasiekmes ir atitinkamai keisti e, kaiminystės politikos priemonės tam, kad šios būtų tinkamos viduržėmio jos regiono šalims ir jų situacijai. Taigi tos priemonės turi būti lygiai verčios, bet mano manimu lygiai vertiškumas tai nereiškia, kad tos priemonės yra identiškas. Taigi, pagal šias priemonės skiriamas finansavimas turėtų būti lydimas kritiško uh, E, poreikio įvertimą kiekvienoje kaiminėje šalyje. Taip pat tai reikia sėti ir su ES lūkesčiais kiekvienos šalies atžvilgiu. Turime patys gerai suvokti, ko tikimės iš geros kaiminystės su ta kiekviena konkrečia šalimi. Taigi, prašau, nesupraskite manęs neteisingai. Tiesiog norėčiau dar kartą aiškiai vardyti štai ką man labai svarbu, kad būtų atsižvelgta į visus parametrus ir kriterijus ir būtų elgiamasi teising, teisingai, sąžiningai. Taigi, nepamirškite, jog mums svarbus tokie dalykai, kaip, pavyzdžiui, socialinis teisingumas, socialinių teisų apsauga bei e, demokratijos visomis jos prasmėmis ir apraiškomis užtikrinimas. E, kolegų pastabas dėl tolimesnio mūsų laukiančio darbo buvo labai teisingas. Pakeitimus galima teikti iki ketvirtadienio, taigi labai lauksiu jūsų pakeitimų, labai keis, jie mane domina ir tikiuosi, kad e, bus tokių pakeitimų, kuriuos galėsime patvirtinti pilnai arba dalinai. Ačiū. Dėkoju pranešėjai. Norėčiau dar kartą pakartoti, kad pakeitimų galutinė pateikimo data yra balandžio 26 diena, 12 valanda. Tai yra poryt. Ir dabar žodis kolegijai Šruter. Ji vėl grįžta pirmininkaujančiosios kėdė. Ja, vielen Dank. Jetzt hab... Dėkoju. Liko paskutinis darbo atverkė punktas. Tai yra 22. Tai yra Europos statistikos programa 2013-2017 metai laikotarpį. Ir pranešėjas yra Adam Koša. Taigi, Adamai, sutikim žodį, prašau. Köszönöm a szót, elnök asszony. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pirmiausia trumpai apibendrinti situaciją. Atsiprašau, kad na, per paskutinį posėdį, kai buvo aptariama ši nuomonė, negalėjau dalyvauti ir kolega Šabal Šugo man atstovavo negalėjau dalyvauti tame posėdėje, atsiprašau už tai, o dabar norėčiau trumpai apžvelgti e, nuomonę ir pakeitimus. E, gavome 68 pakeitimus, gan nemažai nustebino ir septyni nariai pateikė pakeitimų. Aš esu teisininkė pagal profesoriją ir tikrai statistika nėra tas rytis, kurią aš manau geriausiai. E, bet dabar man pavyko gerai įsigilinti į šią sritį. 12 pakeitimų keičiami mano pačios pakeitimai, taigi yra iš visų 56 e, pakeitimai, kuriuose yra suformuoluota naujų siūlymų. Nuo pat pradžių galiu pritarti daugumai tų pakeitimų, nes jų dėka pagerės statistinių duomenų rinkimas bei bus aiškiau, kokių rodiklių reikia tam, kad galima būtų rinkti statistinis duomenis. Prieš leidžiantis į konkrečias detalės norėčiau informuoti apie tai, kad vakar gavau Europos komisijos nuomonę dėl mano rengiamos nuomonės projekto. Šešėliniai pranešėjai, kol kas tos komisijos nuomonės dar negavo, kaip suprantu. Jeigu taip, tai mielai ją persiusiu. Na ir komisija Iš komisijos rašto sprendžiu, kad jos nuomonė yra gan neigiama. Na ir, ne, tai aš komisiją vertinu neigiamai ir komisija atsilieka rengdama um, mm, statistinius duomenis, ypač tokia susritė kaip kova su skurdu, socialiniai aspektai ir taip toliau. Uh, ir komisija tikitina atitinkamus darbus užbaigti 2013-2014 metais, tai neprimtina. O kai dėl pačių pakeitimų, tai sutinku su tais pakeitimais, kuriuose minimi tokie dalykai kaip e, našus kaštų panaudojimas, našumas plas, plačiaja prasme, pažymų sertifikatų išdėvimas, o taip pat yra 10 ar 9 pakeitimai, kurie yra susiję su duomenų rinkimu kitose srityse nei užimtumas. Yra keletas pakeitimų, kurio tikslas yra sumažinti kaštus, bet tie pasiūlymai nėra gan aiškus. Ir manau, kad reikia be kita ko remti našų kaštų panaudojimą. Na šiaip, manau, kad 68 pakeitimų yra 7, kurie gali būti galbūt problemiški. O dėl likusiųjų, tiesiog tikra, kad galima pasiekti kompromisą ir paremti nuomonės projektą. Taigi prašau paremti nuomonę, prašau nešti savo indėlį tam, kad e, galutinėme balsavime būtų, nebebūtų jokių problemų. Ačiū. Ja, vielen Dank. Dėkoju. Ir toliau mm, mano sąraše, ponia Papadopal, prašau. Dėkoju. Aš esu šešėlinė pranešėja ir pasisakau socialistų ir demokratų frakcijos vardų užimtumo komitete. Pirmiausia, pasveikinti ponenkus, nes ši nuomonė atitinka ir daugelį mūsų siūlomų pakeitimų. Na, kaip ir suprantu, Europos statistikos programa yra nauja programa, kuri be kita ko apima ir Eurostato veiklą. Ir numatytas finansavimas daugiametinėje perspektyvoje, kuri komisija patvirtino. Kol kas negavome komisijos nuomonės ir tai, kad, kad panekosa paminėjo, jog ta nuomonė yra neigiama, tai tai labai verčia susirūpinti ir mus kaip šešėlinius pranešėjus. Norime kiek įmanoma greičiau susipažinti su tą nuomonę, tam, kad galėtume sužinoti komisijos nuomonę. Man asmeniškai susidarė įspūdis, kad šis klausimas nekontroversiškas. Ir parlamento vardu galiu pasakyti, kad greičiausiai dėl ponos Kosa siūlomų kompromisų problemų nekils. Taigi labai svarbu sušaukti posėdį tam, kad galėtume e, išgirsti e, nuomonės dėl tų 68 pakeitimų, e, kurias pateikė visas frakcijas. Aš pateikiau 19 pakeitimų SND frakcijos vardu. Na, tikiuosi, kad mano pakeitimai nėra problemiški ir mūsų pakeitimas mes pabrėžėme, jog e, Labai svarbu turėti aukštos kokybės statistinius duomenis visose sritise, kuris susijęs su naujomis moksliniais tyrimais. Ir manau, kad statistiniai duomenys turėtų apimti tokias, tokias rytis kaip transportas, e, energetika, socialinė politika, aplinkosauga ir taip toliau. Ir turime pasirūpinti, kad Europos statistinė duomenų rinkimų ir apdaroma sistema liktų viešasis aukštos kokybės paslaugų teikėjas. Todėl mums reikalingi bendri standartai ir bendri politikos įvertinimo e, kriterijai, kurie remstųsi tokiais kriterijais kaip nuoseklumas, tvarumas, prieinamumas ir taip toliau. Taip pat reikia garantuoti tai, kad Europos statistiniai duomenys pasitarnautų visiems vartotojams, kurie yra, aišku, administracijos atstovai, verslas, mokslinė tyrimo bendruomenė, institucijos ir taip toliau. Ir tai, kad tie statistiniai duomenys būtų ne vien tik aukštos kokybės, bet jis galėtų suspažinti ir visi suinteresuotis asmenys. Ir vienas iš pasiūlymų yra štai koks, kad programos finansinis paketas turėtų būti daromas taip, kad galima būtų padengti visas išlaidas, kurios išplaukia iš būtinybės, gerinti e, procesus e, ir tokiu būdu būtų e, užtikrintas e, geras statistinių domenų rinkimas nacionalinių lygių, kartu užtikrinant ir tinkamą darbuotojų apmokymą. Taigi laukiame būsimų susitikimų tarp pranešėjas ir šešėlinių pranešėjų ir tikimės, kad tokiu būdu galėsime aptarti jos tolimesnius e, žingsnius ir keitimus dėl kompromisinių pakeitimų. Ir aš manau, kad reikia gauti komisijos nuomonę kiek įmanoma greičiau tam, kad galėtume žinoti, kuria kryptimi gali ir privalo žengti Europos parlamentą. Ja. Vielen Dank, Frau Kollegin. Jetzt gebe ich das Wort Herrn Benjam. Dėkoju, kolegė. Dabar žodis ponui Benjam. Yes, like Leiskite padėkoti taip pat pranešėjai ir kolegoms, kurie dirbo teikdami pakeitimus. Dauguma pakeitimų yra tokie, kuriems galiu pritarti. Paprastai pasiekiama būna ir kompromisinių pakeitimų, subendrinant tuos, kurie gauti. Kai kurie pakeitimai, man atrodo, tokie, dėl kurių aš, į kuriuos aš žvelgiu šiek tiek labiau rezervuotai. 19.21 konkrečiai Ten yra kalbama apie finansinės krizės pasiekmes ir poveikį. Aš manau, kad svarbu yra štai, kas socialiniai rodikliai ir duomenų rinkimas turėtų atspindėti ne tik tai, kokius duomenys pateikia valstybės, bet valstybėms tais duomenys remtis turėtų būti pasakoma, kaip turėtų būti dirbama. Tai yra iš tikrųjų toks sudėtingas klausimas, sustarti dėl metodo kaip duomenys turėtų būti panaudojami, kai jie surinktimi, tai irgi turėtų būti apsispręsta dėl šito. Duomenų rinkėjai turėtų žinoti, kam jų surinkti duomenys tarnaus. Aš nenorėčiau, kad duomenų rinkimas būtų politizuojamas. Ne, tai turėtų būti tie duomenys, kurie tarnauja analizai. Duomenų rinkimas ir analizė patys savaime turėtų būti tie dalykai, kurie nepriklauso nuo politinių požiūrių ir turėtų būti visiškai objektyvūs. 53, 54, 60, 61. Šiems pakeitimams taikytina tas pats. Nenorėčiau tiesiog, kad Eurostato neutralumas kaip nors nukentėtų. 22 pakeitimas. Aš manau, kad svarbu yra pripažinti, kad verslas dėl to patiria tam tikrą naštą, piliečiai taip pat, nes yra keliami papildomi reikalavimai. Tad sakyčiau, kad komisijai galima pritarti, nes jis siūlo mažinti biurokratiją. Ir manau, kad originalus tekstas yra neblogas, 23 pakeitimas. Nemanau, kad reikėtų čia taikoma programa taikyti Europos ekonominės bendrijos šalims ir Europos laisvos prekybos zonai. Galima, aišku, atlikti vairius palyginimus. Ir tos, jeigu tos šalis, kurias aš paminėjau, pasirinks opt-in požiūrį, tai tuomet problemų neturėtų būti. 25 pakeitimas. Čia kalbam apie priedus, aš norėčiau sulaukti daugiau patikslinimo iš šio pakeitimo autorių. 56 pakeitimas. Aš manau, kad socialinis pakilimas yra kažkas tokio, kai išreiškimas nepasitenkinimas ir nežinau, kodėl juos šitą aspektą reikia dar papildomai pabrėžti. Aišku, galima pavyzdžius ir kitus minėti, pavyzdžiui, 69 pakeitimas, čia kalbam apie mažai uždirbančius darbuotojus ir panašiai. Aš manau, kad mes turėtume nesiremti konkrečiais pavyzdžiais, nes įvairių kategorijų ir mažumų tipų yra. Ir jeigu remtimės konkrečiais pavyzdžiais, teks pasitelkti iš tiesų sąrašus ir tai darbą tik apsunkins. Tada aš tų pakeitimų neremsiu dėl šių, vat, būtent paprastų priežasčių, kurias paminėjau. E, be abejo, mažumomis rūpinti svarbu, tačiau nenorėčiau, kad tų kategorijų ir kategorijėlių atsirastų labai daug. Dėkoju visiems uždėmesi. Dėkoju. Ar yra komisijos atstovų Joachim Rechtenwald? Taip man informavo. Uh, Taigi prašau žodis jam. Dėkuoju, pane pirmininkė. Pirmiausia, norėtume padėkoti pranešėjai ponui Košo, o taip pat ir komisijos, komiteto nariams už atliktą darbą, rengiant nuomonę dėl reglamento projekto, kaip minėjo ir pranešėjas. Ir šešėliniai pranešėjai apie tai kalbėjo, tai yra labai svarbus teisės aktas liečiantis ES statistinę sistemą. Tai bus pagrindas tolmesnam darbui per ateinančius daugybę metų. Taigi lygiai taip pat e, svarbu yra rinkti e, informaciją iš tokius ryčių kaip užimtumas ir e, socialinių aspektų, kita vertus yra svarbus statistiniai duomenys iš ekonomikos sferos, taigi svarbus abi statistikos rūšis. Taigi, tai, jog šis teisės aktas yra svarbus, iliustruoja ir komiteto parengtų pakeitimų skaičius. Mes galime palaikyti nemažai iš tų pakeitimų, tačiau dėl kai kurių šių tai komisija norėtų, kad būtų pasilikta prie jos pirminio formuluočio arba galbūt reikėtų kompromisinių pakeitimų, nes nemažai pakeitimų liečia tą patį klausimą. Taigi, ponė pirmininkė, galbūt neblogai, jeigu komisija per ateinančias keletą dienų komiteto nariams pateiktų išsamesnį požiūrį į tuos pakeitimus, kurių komisija kaip ir nelabai norėtų palaikyti. Dėkoju. E, labai laukiama tos komisijos nuomonės, taigi būtų gerai, jeigu paskubėtumėte. Na ir dabar diskusijų pabaigai. Dar kartą suteiksiu žodį ponui Košė, jis apibendrins diskusijas ir galėsiu reaguoti vieną ar kitą dalyką, prašau. Köszönöm szépen. E, nagyon... Ačiū. Dėkoju už jūsų visų įdomias pastabas. Norėčiau kreiptis Europos komisiją ir paprašyti man ir šešėlinėms pranešėjams pateikti visus komentarus ir, ir, ir panašius dalykus, nes tai yra tas dokumentas, kuris, kuris turėtų būti parengtas kuo greičiau, nes pagrindinis komitetas, kuris rengia pranešimą, iš esmės taip pat netrukus užbaigs savo pranešimų rengimą. Pritariu abiems šešėlinėms pranešėjams, patvirtinu jų nuomonę ir tikiu, kad daugiausia pakeitimų, didžioji dalis nėra probleminiai. sutinku, kad mes turime teikti geresnės kokybės stebėseną ir norėčiau pasakyti, kad e, sąnaudos taip pat turi būti protingos. Jos turi būti padengtos iš tam tikrų šaltinių. Na, aš manau tą patį, ką ir anksčiau kalbėjęs kolega dėl kai kurių pakeitimų. Negalėčiau pasakyti, kad tiems pakeitimus visai nepritariu ir jų neremiu. Tačiau aš manau, kad reikėtų susijęsti ir pakalbėti su šešėliniais pranešėjais ir aš manau, kad mes rasime šiai problemai adekvatų sprendimą. Mes kalbame apie gal penkis ar šešis pakeitimus, kurių negaliu dėja paremti, nes tiesiog jie nėra man priimtini. Norėčiau pasakyti štai ką. Vakar gavau laišką ir tai nėra negatyvi kokia nors nuomonė. Aš padariau tam tikrą išvadą, kuri rodo, kad kova su skurdu ir kova už socialinę įtraukti yra tos rytis, kur Eurostatas šiek tiek atsilieka. Tai yra ta institucija, kur turi, turi rinkti duomenys. Aš manau, kad užimtumo komitetas turi svarbiausią tikslą, kuris yra štai koks. O būtent aktyviai veikti mano paminėtose srityse ir tam mums reikia patikimų statistinių duomenų. Aš taip pat manau, kad nereikėtų vėluoti šioje srityje tiesiog netoleruotina turėtų būti vėlavimas čia. Parengęs savo e, variantą pateiksiu į šešėlinėms pranešėjams ir galiausiai manau, kad mes su jais rasime sprendimą dėl atskirų detalių. Dar kartą leiskite padėkoti už jūsų indėlį ir laukiu tolesnio mūsų bendro darbo. Dėkui. Dėkoju. Turime mėnesį šioms daryboms. ir pagal planus kitą posėdį gegužės pabaigoje bus pristatyti kompromisai, o balsamas įvyks gegužės 31 dieną. Taigi linkiu e, sėkmės darantis dėl kompromisų. Tai buvo paskutinis mūsų darbo tvarkės punktas, taigi dėkoju visiems, kurie ištvėrė iki pat pabaigos. Linkiu visiems malonios popietės. Kitas mūsų posėdis vyks kovo, balandžio, atsiprašau, gegužės 30-31 dieną. Ir tai bus būtent tos datos, kai bus tvirtinamas ryšis pranešimas. Dėkoju.